Buongiorno, possiamo iniziare. Abbiamo questa mattina due punti all'ordine del giorno prima del voto e quindi. Labas rytas, prieš balsavimą dar turime apsvarstyti du darbo tvarkės klausimus, taigi turėtume laikytis tvarkaraščio. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra pono Giobels pranešimas dėl e, tabako, tabako gaminių e, priekybos. Pristatymas prašom, ponė Giobels. Dėkui, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų visi žinome, kad e, tabakas labai kenkia žmogaus veikatai jau daug metų visame pasaulyje stiprinama kova su rūkimu ir e, vis tik tai yra dar e, vietų, kur galima viešai rūkyti. Europos parlamente, pavyzdžiui, yra keletas mažų erdvių numatyta, bet kitur rūkoriai e, beveik visur yra išvaryti į lauką. Tačiau nežiūrint to, e, vartojimas išlieka. E, visi gavote tyrimą puiku atliktą šiuo klausimu ir ten yra labai verti skirtingų skaičių. Maždaug 30 procentų europiečių rūko daugiau kaip 50 e, procentų nuo 18 iki 30 metų taip pat rūko, kas dar blogiau, 35 procentai tarp 18-15 metų. 11-15 metų taip pat yra vartoja tabako produktų. E, viešoji visuomenės sveikata. Tai E, jai tenka sistemai apsaugos e, kovos su rūkimu vaidmuo. Mes turėtume kalbėti apie direktyvą pasiūlytą ir joje apie tai kalbama. E, nemanoma visiškai išdrausti tabako vartojimo, nes nors šiaip yra labai daug kovojama su kontrabanda ir klastojimu. Tiksliau, tada atsivertų labai daug galimybių didėti kontrabandos ir klastojimo srautams. E, tabako sektorius ekonomikoje yra e, gana nemažas. 500 e, tūkstančių gamyboje, 200, tūksta, 200, atsiprašau, 500 milijonų 200, e, 500 tūkstančių žmonių dirba gamybos, 200 tūkstančių mm, paskirstimo sektoriuje. Taip pat 80 milijardų eurų yra kai kurių valstybių paramo, e, pajamos iš mokesčių, e, taigi tai yra susijęs su tabako vartojimu. Mm. Ir kyla klausimas tarp asmens laisvės pasirinkimo ir visuomenės prievolių. E, komisija atrodo e, pripažįsta, kad e, žmonės gali rūkyti cigaretės, cigarilės, cigarus ir taip pat uostomai tabaką, kuris pipkių tabaką naudoti Bet taip pat reikia apsaugoti ir tuos, kurie nerūko. Kas? Ir mano nuomonė labai svarbu įgyvendinti veiksmingą politiką. kuri padedi, e, padė, padėtų rūkantiems mesti rūkyti, jeigu jie to nori. Reikia pakuo, suvienodinti, pak, siūloma suvienodinti visų cigarečių pakelių pakuotę, tačiau ar tai iš tikrųjų atgrasys nuo rūkimo, ypač jau, jaunimą. Komisijos pateiktas e, pasiūlymas tikrai e, nieko nepakeis keturiose gyventojų grupėse, kurios labiausiai rūko. E, Atsiprašau, tai, tai tikriausiai reikš, kad rinkoje ims dominuoti keturi stambiausi gamintojai, kurie dabar turi 90 procentų rinkos. Ir čia kalbame apie deleguotojų teisės aktų procedūrą, kurią pasitelkus bus patvirtinti gana svarbus e, sprendimai, aktualūs sprendimai šioje srityje. Man tai atrodo per daug. Ir po penkių metų komisija turėtų pateikti naujos direktyvos e, įvertinimo ataskaitą ir pristatyti jos manimų visus reikalingus pakeitimus ta ataskaita ir galimi pasiūlymi dėl pakeitimų galėtų pasirodyti anksčiau, pavyzdžiui, po trejų metų po direktyvos įsigaliojimo. Ir reikėtų. E, ir kita vertus, tą, tą direktyvą bus galima nuolatos keisti pasitelkus deleguotusius teisės aktus. Dar norėčiau aptarti keletą aspektų, e, kuriuos komisija turėtų paaiškinti. Komisija nori uždrausti kai kurių aromatinių priedų e, naudojimą cigaretėse, teikdama, kad, taba, kad cigaretės turi būti tabako skonio. Kodėl? Net gimtinėse valstijose ar Kanadoje nėra uždraustos mėtinės cigaretės ir kodėl, pavyzdžiui, reiktų už, uždrausti buvusiam ja, e, Vokietijos kancleriui e, Helmutui Koliui e, rūkyti tokias cigaretės, nes jis, nes jis jas rūkė, kodėl jis nebegalėtų siga to daryti. Ir norėčiau pristatyti pakeitimus, kuriuos teikiu. Devintajame straipsnėje komisija siūlo 75 procentus E, cigarečių pakuotės ploto skirti e, perspėjimo ženklams, užrašams ir e, atgrasančiai informacijai. Nemanau, kad tai būtų labai išmintinga. Manau, kad užtenka pusę cigarečių pakuotės paviršiaus, 50 procentų paviršiaus skirti informacijai apie tabako uh, E, žalą. Man atrodo, kad daug svarbiau, daug naudingiau būtų žmonėms suteikti informacijos apie tai, kaip jie galėtų atsikratyti to įpročio. Ir e, nežinau, ar e, tie tos e, ypač baisios nuotraukos ką nors pakeis, at, atgrasys paauglius nuo rūkimo. Komisijos tikiamas pasiūlymas komisijos, e, anot komisijos pasiūlymo reikia suvienodinti visų cigarečių pakelių pakuotės ir siūloma viską standartizuoti. Netgi, nurodo, netgi yra nuostatos dėl to, kad policija turėtų prižiūrėti netgi nurodyta, kokio dydžio labai tiksliai turėtų būti pakeliai 3-4 mm kraštinių. Mano nuomonė, tai man atrodo, kad ne pakuoti e, sukelia priklausomybę, o jos to pakelio turinys, tai kas yra viduje. Ir reiktų padėti jaunimui suvokti tai. Tai tas pats kaip ir alkoholis. Tabakas kelia konkretų pavojų. Ir todėl manau, kad visos šios, e, e, visi šie teikiami pasiūlymai yra pagristi ir pateisinami. Dar vienas dalykas, pirmininkė. Aš nesu prieš siūlymus keisti e, straipsnių dėl elektroninių cigarečių. E, bet norėčiau, kad mes apie tai pamastytume ir aš, kaip pranešėjas, pats teikiu pakeitimą. Ir norėčiau priminti Lindos Makavan rengia, renktą pranešimą, kuri yra pra, nu, nuomonės autorė e, aplinkosaugos komitete. Ir E, girdėjau informaciją apie tai, kad e, rūkant elektroninės cigaretės žmogus gauna įkvėpę gryną nikotiną. Ir atrodo, kad elektroninės cigaretės, manoma kol kas, kad elektroninės cigaretės gali padėti atsikratyti priklausomybės nuo, nuo tabako kitą. Bet girdėjau e, liudijimų. E, E, pasakojimų, net kolegos pasakojo, kad elektroninės cigaretės iš tikrųjų kelia didesnį pavojų. Ir galbūt reiktų teisės akte e, ir konkrečių nuostatų dėl elektroninių cigarečių ir paprašyti komisijos e, tokį pasiūlymą par, parengti, nes atrodo, kad elektroninės cigaretės yra ne vaistai ir ne tabakas, tai tai kažkas, kas yra nei tas, nei tas. Uh, Todėl reiktų tą klausimą apmastyti prieš patvirtinant teisės aktus. Šio klausimo atsiprašau, kad aš galbūt e, mano pasakymas išsitėse, bet. Grazie al relatore che ha usato. Dėkui pranešiai Jūs kalbėjote ilgiau negu penkias minutės kaip įprasta, 11 ar 12 minučių, o tai reiškia, kad turėsime e, šiek tiek paskubėti, nes neturime daug laiko. Bet pabandykime neviršyti mums skirto kalbėjimo laiko. 3 minutės EPP. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos, ponas Bendicin. Aš manau, kad mes e, turime sustabdyti jaunus žmonės, kad jie nerūkytų. Ir valstybės narės vis tik tai turėtų būti pagrindinės veikėjas šio, šiuose veiksmuose. Aš dirbau Danijos vyriausybėje ir prisidėjau prie labai griežtų priemonių įgyvendinimo. E, šis prasiūlymas yra susijęs su vidaus rinka, bet e, jis nieko jie gero nepadarys, tik labiau suskaidys. E, Mes uh, tikriausiai galime taikyti tam tikrus niuansus, kai dėrėsimės dėl naujo pasiūlymo. Mano pasiūlymai, aš prieš deleguotų aktų pernelyg platų naudojimą, nes tai bus kelias e, komisijai imtis politinių sprendimų ir atimti tą galimybę iš ES nacionalinių parlamentų teisės aktų leidėjų ir dėl to aš e, neremsiu jokių deleguotų aktų susijusių su šia direktyva. Ši direktyva e, tarsi nulėmė e, rinkos tam tikrą pasidalymą. Tai labai politinis klausimas. Taip pat žiūrėkime, kaip tai atsilieps MVI. Antras dalykas, tradiciniai tabako produktai neturėtų būti taip e, griežtai reglamentuojami, kalbu apie nerūkomą į tabaką. E, Taip pat e, pasižiūrėkime į tabaką, kuris e, vartojamas labai siaurai, ar tai būtų kramtomasis tabakas ar uostomasis, kuris e, naudojam, naudojamas tam tikrose šalyse ar tik tai regionuose. Į tai reikia atsižvelgti. Bet kitas dalykas nėra netiesioginio rūkymo. Uh, dėl, kalbu apie kvapus tabakė, kodėl maisto produktuose leidžiami, e, leidžiama naudoti, naudoti tam tikrus dirbtinius kvapus. Aš manau, kad tuos dalykus galėtume reglamentuoti kituose reglamentuose, teisės aktuose, pirmiausia, farmacijos e, sritį reglamentuojančiose. E, E, dabar komisija nori reglamentuoti elektroninės cigaretės kaip nerūkomojo tabako produkto. Tai tada kyla klausimas, kieno pusę jį palaiko. Mes e, kai ką e, sužlugdysime, bet duosime labai daug naudos farmacijos bendruojams ir mm, kitiems gamintojams po kelių metų, aš tikiuosi, mes pradėsime e, derinti plačiau savo veiksmus. Esu pasirengęs tolesnėm diskusijoms ir per ateinančias savaitės e, mielai e, diskutuosiu su kolegomis. Ponas Kroicmanas. tai, ką kolegos Gobelsas ir Bensenas pasakė, galėčiau tik pakartoti. Taigi turėtume visi trys susėsti ir kartu parengti pakeitimus, kurie prieptų viską. Susidaro įspūdis, kad komisija nori uždrausti rūkimą ir jeigu turint omeny, kad draudimai dar nieko gero niekada netnešia, tai dabar ketina. E, aplinkiniais keliais e, uždrausti pasitelkusi deleguotus teisės aktus e, sudėtinius e, produktus. Niekas nesiginčia dėl to, kad rūkimas kenkia, tačiau komisija vis tiek nori uždrausti visus rūkimus susijusius dalykus, elektroninės cigaretės ir visa kita. Šioje direktyvoje bandoma ją įtraukti viskas Kalbant apie jaunimo rūkimo prevenciją, Vokietijoje pavyzdžiui veikia labai puikios programos šioje srityje ir būtent joms skirti daugiau dėmesio, būtent jaunimo švietimui, tam, kad žmonės apskritai nepradėtų rūkyti. Mes neturėtume pamiršti žmonių e, asmeninės e, atsakomybės už savo veiksmus. Kalbant apie elektroninės cigaretes, jeigu tam tikras e, gaminys e, dar labiau šiuo atveju elektroninės cigaretės e, imtų kenkti žmonių sveikatai, tai rezultatai būtų dar blogesni. Kalbant apie pakuočių dydį ir pakuočių dizainą, E, šiuo aspektu taip pat turėtume nepamiršti, ypač turint omenyje tai, kad e, su e, atitinkamais griežtais reikalavimais pakuotėms taip padidėja ir kontrabandos tikimybė bei mastai. Aš manau, kad visi šie komisijos pasiūlymai praktiškai neturi prasmės, nes komisija nepasitelkusi jokio racionalumo dabar bando vien tik tai viską drausti, jokio racionalumo šioje direktyvoje mes neižvelgėme, vien tik draudimus. Tikrai jokinga, pavyzdžiui, elektroninis cigaretės kurios padeda žmonėms atsisakyti rūkimo ir yra medicininiai produktai. Dabar bandom ir jas uždausi, nesuprantu, ką turime omeny. Kas? Pane Ryvazy, ačiū, pana pirmininkė, esu nustebusi girdimą informaciją, nes iš tiesų tabako problema yra glaudžiai susijusi su visuomenės sveikata, labai daug žmonių, jaunų žmonių pradeda rūkyti, tabako pramonės lobistai veikia labai plačiai. Taigi aš nepritariu pono Goebbelso pranešimo nuostatoms, aš manau, kad jame bandoma sumažinti grėsmę ir rizikas ir nepakankamai atkreipimas dėmesys į tabako vartojimo socialinius padarinius ir į su juo susijusias problemas. Aš pritariu komisijos pasiūlymams, aš netgi siūlyčiau juos griežtinti, neuždraudžiant paties e, tabako, tačiau e, bandant sumažinti rūkančių žmonių skaičių ir apskaitai jaunimo skaičių, pradedančio rūkyti. Čia reikia kalbėti apie du aspektus. Pirmiausiai patrauklumą. Pažiūrėkite, čia turiu rankose reklamą cigarečių pakuočių skirtų moteriams. Tarkim, Viena pakuotė atrodo labai patraukliai e, kairėje pusėje, o de, dešinėje pusėje dar patraukliau atrodo pakuotė. Na, ir jaunas merginos e, tiesiog yra skatinamas savo rankinėse turėti tokias gražiai atrodančias pakuotės ir aišku naudotis jų turiniu. Reikėtų imtis tokių priemonių kaip Australijoje. Australijoje cigarečių e, pakuotės yra tokios, kad pavadinimas yra labai mažomis raidėmis parašytas, o labai didelėmis raidėmis patikima informacija apie tai, kad e, rūkaliai susirga gerklės vėžių. Esame suprantama, kad e, tie, kurie priėmė šios įstatymus Australijoje, buvo pakankamai uh, smarkiai atakuojami tabako pramonės ir jo lobistus. Manau, kad mums reikėtų panašias priemonės e, imti taikyti, galbūt e, milimetrų tikstumu nustatyti e, pakuočių dydį ir jų dizainą bei užrašų dydį ant jų. Kalbant apie kvapus naudojamus cigaretėse, kodėl gaminamos cigaretės su mentolio, vanilės ir šokolado skoniu? Ar Tokiu būdu bandoma e, taip pat padidinti tabako gaminių patrauklumą, siekiant sumažinti paties tabako skonį cigaretėse ar kvapą. Dar man labai didžiulį rūpestį kelia priklausomybė. Bendrai vertinant ir uh, reikia paminėti, kad e, tabako pramonė naudoja daugiau nei 3000 cheminių medžiagų, 4300 tiksliau. Ne tik naudojamas nikotinas, tačiau ir kitos medžiagos, kad būtų padidinta rūkalio priklausomybė. Galiu pateikti pavyzdį, jeigu į cigaretės pridėsite daugiau cukraus, amoniako, nikotino, tai darys jūsų smegenims daug didesnį poveikį svaiginama. Nes tai yra labai svarbus e, aspektas ir tokiu būdu didės jūsų e, priklausomybė. Taigi e, reikėtų teigiamą sudaryti sąrašą medžių, kurios gali būti naudojamas cigaretėse, tačiau nesudaryti neigiamą, nes tą neigiamą reikia nuolat plėsti. Ačiū dabar kolega Vidal Kvadras pakalbės. Tris minutės. Dabartinė tabako gaminių direktyva galioja nuo 2001 metų ir jau pribrendo laikas ją atnaujinti. Šio atnaujinimo proceso eigoje turėtume pasinaudoti naujaisiais statistiniais mokslinio tyrimų duomenimis sukaupta patirtimi gamybos, pristatymo, reklamos ir pardavimo srityje tabako duomenių Europoje. Savo pranešime ponas Gobelisas pagristai atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti pusiausvyrą socialinės atsakomybės ir e, asmens laisvių. Puikiai žinome, kokią grėsmę kelia rūkimas 114 Statės Europos Sąjungos veikimo straipsnėje kalbama apie tai, kad piliečių sveikata turėtų būti e, mūsų didžiausias prioritetas, nes e, neužtikrindami piliečių sveikatos, nesugebėsime pasiekti savo užsibrėžtų tikslų gamybos našumo, konkurencingumo kitose srityse. Tačiau piliečiai, ne, neturėtume riboti piliečių pasirinkimo laisvės, pavyzdžiui, atsisakydami arba uždrausdami tam tikrus tabako gaminių papildomus kvapus ar skonis. Aš manau, kad e, pagrindinis mūsų tikslas tiek rūkalių, tiek nerūkalių turėtų būti susijęs su mm, galimybę gauti visapušką informaciją tam, kad patys galėtume apsispręsti, kaip elgtis. Žmonės turi būti tinkamai informuoti, tiksliai e, jiems turi būti pateikta informacija ir po to jie patys turi priimti sprendimus, rūkyti ar nerūkyti. Taigi, palankiai vertinčiau pasiūlymus ponios Makavan pateiktus aplinkos komitete dėl cigarečių pakuočių ir pateikti aiškiau informaciją. Taip pat kaljanų naudojimo atitinkamas priemonės įdėkti, kaip e, siūlo kolegos, turint e, minė, kad e, dabar pramonė privalo skirtingose valstybėse narėse vadovautis skirtingomis galiojančiomis teisės normomis. Reikėtų jas suvienodinti, tokiu būdu padėtume pramoniai taip pat visus šios klausimus turėtume e, aptartinoje direktyvoje teiktiems pirmenybę, o baigdamas noriu padėkoti ponui Gebelsui prancūziškai už puikiai atliktą darbą. E, uh, todo... Dabar žodis ponui. Sėdo į Alabar. Noriu visų pirma e, pritarti komisijos siekiai užtikrinti visuomenės sveikatos tikslų įgyvendinimą. Manau, kad tai turėtų būti ir mūsų tikslas. Mes turėtume kovoti su jaunų žmonių rūkimu. Bet nemanau, kad dabartinis pasiūlymas mums padėktų tuo pasiekti. Mm, aptarsiu keletą e, pranešėjo pasiūlymų dėl pakuočių ir e, perspėjimų dėl žalos sveikatai ant pakuočių. E, siūlyčiau 75 procentus pakuotės paviršiaus skirti perspėjimams arba leisti valstybėms nuspręsti įsivesti vienodo, visiškai vienodas pakuotės. E, taip e, padėtume kovoti su kontrabanda, nes jeigu būtų visiškai vienoda pakuotė, vienintelis pasirinkimą apsprendžiantis veiksnys vartotojams būtų kaina. Mhm tai turėtų tam tikro poveikio ir darbo vietų rinkai. Nepamirškime, kad jaunimas perka cigarečių pakelį ne dėl to, kad jiems ypač patinka e, pakuotė, bet dėl to, kad jie nori rūkyti. Aš e, rūkiau, būdamas jaunas, paskui mečiau, bet, bet tai nieko bendra neturėjo su pakuotė. Jeigu mes pritarsime šioms priemonėms, kokie bus kiti žingsniai? alkoholis, ar įvesime reikalavimą naudoti vienodo e, pavyzdžio e, e, butelius vynui ir tik tai bus nurodyta, kad tai yra Toskanos ar Jojos regiono vynas. Kalbant apie e, priedus ir papildomas medžiagas naudojamas e, rūkaluose, yra mokslininkų paskelbtų e, išvadų, kad Nėra mokslininkų patvirtintų išvadų, kad tos medžiagos didina priklausomybę. Visų pirma, reikėtų e, atlikti kruopšę analizę prieš priimant sprendimus. Dar vienas dalykas. Norime, kad atsirastų mažiau maže, mažesnės rizikos gaminių, tačiau komisija e, yra sukūrusi kliūtis tyrimams šioje srityje. E, nėra galimybių toliau domėtis tabako gaminių tobulinimu. Ačiū, sako pirmininkė ponas Metsaros. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiam kolegai, palaikau pranešėjo parengtą pranešimą. Aš sutinku, kad komisijos pasiūlymas yra pernelik sudėtingas ir prieštaringas. Jūri komitete e, svarstant šį, šį pranešimą buvo iškeltas klausimas, ar iš tikrųjų ši direktyva uh, užkirs kelią rūkimui. Taip ne, nemanau taip. Uh, kalbame apie švietimo kampanijų būtinybę jaunimo tarpą, bet turime nepamiršti ir darbo vietų augimo užtikrinimo. Sakyčiau, kad siūlomas perteklinis reglame, reglamentavimas tabako gaminių srityje vidaus rinkos sąskaita. Reikėtų siekti užtikrinti e, visuomenės sveikatą bei nepamiršti vidaus rinkos interesų. Uh, E, vienodos cigarečių pakuotės, jas įvedus, gali duoti priešingų nei pagidavome rezultatų. Ir gali vėl suklestėti nelegalių gaminių rinka. Tai yra šalis už es ribų įveš į ES žemesnės kokybės tabako gaminius. Taip atsitiko Slovakijoje, mūsų užplūdo nelegali produkcija iš Ukrainos reikėtų padėti įmonėms e, išsilaikyti ir dirbti Europoje ir šioje srityje. Tai taip pat neigiamai paveiks mokestinės įplaukas. Komisija turėtų pasirinkti, e, pasitelkti priemonės, kurios nenumatytos direktyvoje ir siūlomas e, siūlomas vienodos, vienodo pavyzdžio cigarečių pakuotės Europoje pažeistų laisvos prekybos principus. Užbaigdama savo pasisakymą noriu pabrėžti, kad mums reikia apsaugoti vartotojus e, ir rūkančius ir nerūkančius. O vartotojai turi teisę į visą informaciją apie e, produkto e, kilmę, sudėtį ir kokybę, o standartinės pakuotės nenumatytų tokios galimybės turime apsaugoti ne tik vartotojus, bet ir gamintojus, nes gamintojas irgi turi savo teisės į skaidrų e, apsaugoto e, pavyzdžio gaminio e, apipavydalinimą. Pana Gariubikas, ačiū ponė pirmininkė, pramonės komitete esu labai nustebęs, kad komisija pateikė tinkamą pasiūlymą susijusi su pramonės gamyba, numato atitinkamas uh, rinkodaros priemonės ir bando išstumti iš rinkos ištisą pramonės šaką daugiau ar mažiau tokiais savo veiksmais komisija. Esu nustebęs dėl tokių komisijos veiksmų, kurie netgi neturi labai daug ko bendro su pačiu rūkimu, veikiau tik tai su e, tabako gaminių rinkodara, pakuočių pavyzdžiais ir taip toliau. Taigi kyla klausimas, ar turėtume mes tokių veiksmų imtis tam, kad tabako gaminiai būtų uh, dėl rinkodaros tam tikrų aspektų mažiau konkurencingi pasaulio mastu. Manau, kad pramonės komitetas Europos parlamento neturėtų taip elgtis, ypač turint omenyje, kad šios draudimus įtvirtinus padidėtų galimybės daugiau pelnų uždirbti kontrabandininkams, kurių apyvarta šioje rinkoje ir šiandien jau yra pakankamai didelė. Čia turėtume nepamiršti savo diskusiją taip pat ir politinio ligmens susijusio su intelektinę nusavybę, nekalbant jau ir apie atitinkamus e, sprendimus susijusius su sveikatos apsaugos politika, reikia atsižvelgti į visus aspektus, savaime suprantama, reikia siekti, kad mažiau žmonių rūkytų, ypač jaunimo tarpe. Ir e, sveikatos apsaugos komitetas e, savo nuomonę atitinkamai yra pareiškęs, tačiau būtent toks kišimasis į e, pramonės gamybos ir rinkodaros e, dalykus man yra nepriimtinas. Ponas e, Odi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu pasiūlytai analizai pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo mūsų frakcijos. E, e, E, pasiūlyti, problemos aptariamos gerai, bet nežinau, ar geri yra sprendimai siūlomi. 75 procentai dabar cigarečių pakelio siūloma e, skirti tuos procentus įspėjimams, bet ar tai sumažins, pavyzdžiui, sukčiavimą klastotės vargų. Ir man atrodo, kad baigti reikia mums su visais draudimais, nes piliečiams jau nusibodo Europa, kuri visą laiką viską draudžia. Mes sukursime dar daugiau antieuropietiškų uh, nusistatymų mes turėtume e, elgtis išmintingai, reikėtų daugiau e, dėmesio skirti švietimui. Kalbėjome apie socialinio saugumo deficitą ir manau, kad į e, cigarečių kainą reikėtų įskaičiuoti sveikatos priežiūros kainą, kuri, sveikatos priežiūros, kuri yra susijusi su rūkimo pasiekmėmis. Man atrodo, Prancūzijoje yra tam tikras užtikra, pusiausvėra užtikrinta ne alkoholio srityje, bet tabako. Ir būtent tą norėjau pasakyti, kalbėdamas apie šį sudėtingą klausimą, bet komisija turi suvaidinti savo vaidmenį, pateikdama pasiūlymus, o vyriausybės turėtų įvertinti pusiausvę tarp viešųjų finansų, žiūrėdama į kainų e, aspektą, socialinių sąnaudų aspektą per e, mokesčius nutatomus cigaretėms. Dėkuoju dabar kolega Lim. Ačiū, ponė. Iš tikrųjų matome e, veidmainiškumą tabako srityje. Komisija bando elgtis labai griežtai ir mes turime priimti sprendimą. Kalbam apie Europos struktūrą, o tuo pačiu metu kita Europos struktūra uh, institucija e, bando kalbėti apie tai, kad e, mes nematysime kalba apie tai, kaip bus galima įsigyti ar neįsigyti bloką ar kelis blokus cigarečių. Ir mes turėtume iš tikrųjų galvoti apie tabako produktų kontrolę per e, mokesčius, mokesčių prizmę. Tokia yra realybė. Mes turime galvoti, dabar galvojama, kaip e, pagerinti žmonių galimybę įsigyti pinigų. Dabar žinome, kad e, netoli jaunuolė gyventis prie pat kali E, važiuoja į Luksemburgą pirkti e, cigarečių, ten perka už 3 eurus pakelį, paskui pardavinėja po 5 e, eurus grįžę namo ir užsidirba tokiu būdu e, pajamas. Ir šiandien e, Mafijai taip pat įdomiau užsimti cigarečių prekybą negu narkotikų prekybą ar bankų plėšimais užsimti, nes tie pastariai dalykai daug pavojingesni ir tai kainuoja kur kas daugiau, o su cigaretėmis, jeigu jūs e, iš septynių konfiskuosite vieną sunkvežimį, vis tiek e, jie užsidirbs didžiulį pelną. Jeigu neuždrausite E, taip pelnytis kai kam ir jeigu pamiršti apie švietimą mokykloje, reikia, kad jauni žmonės e, kaip galima anksčiau suvoktų, kad tai yra labai pavojinga. Jūs sakote, kad e, ekonominė e, padėtis pablogės, darbo vietų sumažės, bet tai e, vis ūkių Europoje aktualu, nes kitą kartą kažkas kitas iš žemės ūkio pradės skūstis panašiais dalykais. Mes turime labai rimtai žiūrėti tabako serijų, bet reikėtų bendrai visiems e, dirbti ir reikėtų protingas priemonės taikyti. Ulfskog. Ačiū toliau, pane Ulfskog. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie Švedijos šedijoje vartojama tabako gaminis nusa. Mums buvo sutikta išimtis jį naudoti, e, kai įstojame Europos Sąjungą ir buvo pažadėta, kad švedai galės turėti savo snusą. kiek, kiekviena valstybė turi, iškime, šalis turi savo gaminius, savo kažką savo, pavyzdžiui, kad ir savo tabako gaminį, kuris susijęs su šalies istorija. Ir snusas yra būtent toks dalykas švedams. Mes norime jį išlaikyti ir mes norime, kad ta išimtis ir toliau galiotų. Ir mes norime patys galėti spręsti, kokius priedus leisime naudoti gaminant nusą, kokius e, aromatinius priedus naudosime. Žinoma, mes norime kovoti su e, tabako, su rūkimu, bet mes norime tai daryti vietos mastu, pas save. Komisija daug dirba rūkimo prevencijos srityje ir galbūt kai kurie e, šio pranešimo aspektai yra šiek tiek perdėti, bet taip pat manau, kad labai svarbu, kad mes kaip e, mm, įstatymų, kuriai prisimtume atsakomybę, užtikrintume šio nuodo, kabutėse, reglamentavimą ir e, siektume, kad ypač jauni žmonės nepradėtų rūkyti, bet neturime naiti per nelik toli, prisimdami politinę atsakomybę. Pone Hibner, ačiū pirmininkė. Šių nuostatų tikslas kovoti su rūkimu, atgrasyti jaunimą ir suaugusius nuo rūkimo norėčiau panagrinėti šias nuostatas, atsižvelgdama į visuomenės sveikatos poreikius. Kaip jau buvo pasakyta, e, tai nesusiję su švietimu, su propagandos kampanijomis. Nėra, nėra vienodo e, amžiaus ribos visose valstybėse narise, kurio sulaukia, žmonės galėtų įsigyti tabako gaminių. Mes nesis, nesprendžiame svarbiausio klausimo, nesuvienodiname to amžiaus. E, Sūloma uždrausti priekybą tabako gaminiais internetu. Tam aš galėčiau pritarti, nes galbūt e, prekyba internetu susijusius su tam tikrais pavojais. O kaip su e, aromatiniais priedais bei kitais priedais tabako kaminiuose. Kolegos vakar kalbėjo, Envi komitete teigia, kad visiškai jokie e, kvapikliai e, ir aromatiniai priedai cigaretės yra nepriimtini. Na, aš galėčiau pritarti tokiems draudimams, jei būtų įrodyta, kad konkretus, dėl konkrečių aromatinių priedų gaminys tampa toksiškesnis arba sukelia didesnę priklausomybę. Tačiau niekas nepasiūlė, pavyzdžiui, e, išimti iš apyvartos mėtinę dantų pastą. Suvienodintos standartinės pakuotės cigarečių. Galiu tam pritarti, bet yra e, skirtingo prekių ženklų cigaretės. Ar mes uždrausime ir prekių ženklo, e, prekės ženklo spausdinimą ant pakelio? Tam negalėčiau pritarti. Turi būti sunku padirbti e, tabako gaminius ir pakuotės, kitas svarbus dalykas, turėtų būti saugios. Pone Gardinį. Ačiū, pone pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, jau daug pasakyta, bet manau, kad šis požiūris iš ties labai nelankstus komisijos požiūris gali reikšti, kad mes nepasieksime savo tikslų. Ir norėčiau, kad pradėtume mąstyti apie tuos, pagalvoti apie, apie tuos, kurie negali palaikyti komisijos pasiūlymo šimtų procentų. Tai ne, jie nebūtinai yra tabako draugai. Mes žinome, kad tabakas yra žalingas, reikia atgrasyti jaunimą nuo rūkimo. Taip, taip geriausia. Nerūkant geriausiai manoma išvengti rūkimo žalos. Bet manau, kad reikėtų e, ir pripažinti, kad e, šio tikslo, e, kelias į šį tikslą susijęs su tam tikrais sunkumais komisijos pasiūlymai netaps tokiamis e, atgrasos priemonėmis. Norėčiau, kad e, pabandytumėte suvokti žmonių psichologiją. Jaunimas e, mirti mato ir įsivizuoja kitaip nei vyresni žmonės, nei suaugę. Jaunimas pripratęs prie e, tų mirtį iliustruojančių vaizdų iš įvairių video žaidimų. E, ir nemanau, kad e, pritarę šiems pasiūlymams pasieksime savo tikslų. E, valstybėse, kur buvo įdėktos tokios priemonės atlikti tyrimai, neįrodo, kad e, buvo pasiekta būtent tų tikslų, o Italijoje, kurioje uždrausta rūkyti viešosiose erdvėse, būtent ta priemonė davė geresnių rezultatų. Manau, kad reiktų tokių draudimų ir švietimo kampanijų, ypač mokyklose. Turimi duomenį atskleidžia, kad vis didėja cigarečių, kontrabandinių cigarečių kiekis ir kad e, rūkančiųjų skaičiai auga, kad kai kuriais atvejais e, jeigu įsigyja padirbtą gaminį žmonės rūko plasmasę. Mes visi esame toje pačioje barikadų pusėje ir turėtume padėti vieni kitiems. Ačiū, sako pirmininkė, dabar ponas Prodi. Uh, il problema. Reikia mažinti rūkimo keliamą grėsmę. Visi dėl to sutarėme. rūkalose yra kai kurių labai kenksmingų ir naudingų, nuodingų medžiagų, kurias turėtume uždrausti, su kurių naudojimu turėtume kovoti. Manau, kad e, tabako gaminiai turėtų bendrai būti vertinami kaip po tokie, kuriuos reikėtų eliminuoti iš vartojimo. Problema, kurią čia išvelgiu susijusiu su tuo, kad e, su minėtomis nuodingomis medžiagomis e, yra sulyginamas ir nikotinas. Tačiau, kaip minėjau, mes daugiausiai dėmesio turėtume skirti kovai su pačiu rūkimu kaip procesu ir su e, jo keliamu grėsmų sveikatai mažinimu. Pirmininkė, ačiū ponui Parodžiui. Baigime diskusijas, nes ne, nebelieka laiko. Žodis dar suteikiamas komisijai penkioms minutėms. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, pristatytą pranešimo projektą, taip pat dėkoja šešėliams pranešėjams bei kitiems parlamento nariams už užduotus klausimus pateiktus pasiūlymus. Komisijai šis pasiūlymas ir tema yra labai svarbi. Manome, kad peržiūrėjus direktyvą būtų galima geriau spręsti problemas susijusias su jaunimo rūkimu. E, atgrasant ypač jaunus žmonės nuo rūkimo ir nepažeidžiant jų asmeninių laisvių, kalbant apie direktyvos tikslus. Ir jų įgyvendinimą mes siekiame 2 procentais sumažinti tabako gaminių vartojimo, rūkalų vartojimo. Kai kurie kritikai teigia, kad šis tikslas yra nepakankamas turėdami omenyje, kad kiekvienais metais 700 tūkstančių europiečių dėl uh, rūkalų ir rūkimo poveikio miršta, tai uh, turėtume siekti šių tikslų. Žinoma, žmonės patys uh, turi turėti teisę apsispręsti, pradėti rūkyti ar ne, tačiau 90 procentų, 70 procentų žmonių pradeda rūkyti iki 18 metų amžiaus, 95 nesulaukia 24 metų amžiaus ir po to įsivysta priklausomybė, o kai jį įsivysto jau nebegalima kalbėti apie pasirinkimą. Mėkime apie kai kurias sritis sudėdamasias dalis ir jų reglamentavimą. Komisija siūlo drausti e, e, vanilę arba mentolą tabako gaminių sudėtyje mokslininkų tyrimų išvadose teigiama, kad e, jos skatina rūkimą ir priklausomybę. Taip pat e, papildomi priedai, kaip vaisių skonis, e, šokolado skonio cigaretės taip pat rodo, kad jos, jie didina priklausomybę jaunų žmonių tarpe. Ir tokiu būdu tabako pramonė bando pasitelkti papildomas rinkodaros priemonės siekdama padidinti savo, vartot, savo gaminių vartotojų skaičių. Valstybės narėse jau yra pradėtos taikyti priemonės siekiant apriboti tabako gaminių priedus ir papildomus kvapus ir skonius pagrindų konvencija dėl tabako kontrolės, joje taip pat numatoma E, galimybė ir raginamas valstybės narės ES imtis veiksmų šioje srityje dėl pakuočių išvaizdos ir turinio. Siūloma nustatyti tam e, e, tikrą pakuočių pobūdį, jų išvaizdą, siekiant, kad ant jų būtų aiškiai pateikiama informacija apie rūkimo žalą, siekiant atgrasyti uh, ypač jaunimą nuo tabako gaminių vartojimo. Aš taip pat galiu Jums pa, pademonstruoti pakuočių modelius, kurie siūlomi internete ir jie yra specialiai sukurti jaunoms merginoms, siekiant įtraukti jas į rūkančiųjų tarpą. Buvo nustatyta atlikus atitinkamą rinkos tyrimą, kad ypač jaunimui tokios pakuotės labai patinka, ypač nepilnamečiams. Daugelis valstybių narių jau ėmėsi veiksmų uždrausdamos nepilnamečiams patrauklės pakuotės, taip pat buvo uždraustos pakuotės, kurios panašios į lūpdažius, e, Turėtume, kad ant jų varšiausiai negalima matomai patalpinti informacijos apie grėsmę sveikatai. Noriu dabar pakalbėti apie tai, kodėl siūlome tiek daug deleguotų teisės aktų naudoti. Deleguoti įgaliojimai reikalingi tam, kad būtų užtikrintas lankstumas, siekiant direktyvą pritaikyti prie pokyčių tarptautiniu mastu ir atsižvelgti į mokslininkų išvadas siekiant e, patvirtinti daugiausiai techninio pobūdžio pakeitimus direktyvoje. E, deleguotais teisės aktais komisijai būtų suteikti tik riboti papildomi įgaliojimai. Dar keli žodžius norėčiau tarti apie elektroninės cigaretės, apie kurias taip pat buvo diskutuojama. Norėčiau pabrėžti, kad komisijos pasiūlyme uh, nebandoma arba nesiūloma uždrausti elektroninių cigarečių. Mes norime, kad jos liktų rinkoje, tačiau jos turėtų būti saugios ir aukštos kokybės. Mažiausias dalykas, kurio siekiame, kad mm, elektroninės cigaretės būtų naudojamos tam, kad jaunimas priprastų prie nikotino. Mes norime, kad tai liktų tik gaminių, kurį naudojant būtų galima atsikratyti rūkimo. Siekime, kad elektroninis cigaretės jų naudojimas, pardavimas gamyba būtų reglamentuojama atitinkamų farmakologinių teisės aktų. Ačiū uždėmesi. Dabar penkioms minutėms skiriu žodį ponui Giobelsui. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl deleguotojų aktų. Komisija su deleguotais aktais e, kartais bijomasi, kad pernelik daug e, imsis veiksmų ir e, kad e, teisės aktų leidėjai neteks e, savo galių, bet reikia atsižvelgti į išimtis tam tikras ir tai, kad bus peržiūrėta direktyva po trijų metų. Kai kas taip pat dėl moralinių priežasčių reikalauja plačiau drausti tabako gaminius ir įvesti labai griežtus muitus ir mokesčius. Bet rezultatas bus, kad atsiras daugiau padirbtų ar kontrabandinių cigarečių. E, jau vienas e, kolega iš mūsų pateikė, Janin, kolega e, Janinas pateikė mums labai aišku pavyzdį, kaip viskas yra daroma. Ir kai Luksemburgė kainuoja cigaretės pigiau negu pat kalė, tai galima iš to pasipelnyti. Aš matau, kad vis daugiau jaunų žmonių ir vyresnių e, e, naudoja pusiau nurūkytas cigaretės e, ir tam, kad panaudotų tabaką iš jų. Ir tai rodo, kad gyventojai yra tikrai nuskurdę. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms E, aš susisieksiu su ponu Kreuzman. Mes bandysime e, suderinti savo pozicijas. Pone Rivasi kalbėjo apie tai, kad mes pasiklausome benelik daug e, tabako gamintojų lobistų. Aš noriu pasakyti, kad aš su jokiais lobistais neturėjau jokių ryšių. Ir mačiau parodą, kurią rengė žalieji. Ir ten buvo, e, ta paroda buvo skirta pakuotėms, bet tai irgi susiję su uh, uh, lobistais, žaliųjų lobistais. Ir taip pat uh, E, kai kas sako, kad draudžiama drausti, o patys žalieji yra už visus e, patys už tai, kad viskas būtų uždrausta. Dėkuoju kolegai Giobelsui. E, diskusijas šias svarbės baigėme, kalbėjo daug kolegų kalbėjo jų tiek daug, kad sudeno su ponu Remeku, jog iki e, nukelsime jo pranešimo dėl įter svarstymą kur ir, ir jį surenksime po balsavimo. Nemanau, kad balsuosime labai ilgai. Dabar norėčiau paprašyti jūsų parengti jūsų balsavimo korteles ir iškart perėsime prie balsavimo. Prašau visų susėsti. La premia se calvin, on commence avec un, avec Bene, pro, facciamo una prova di voto, siete tutti pronti. Pabandykime pažiūrėti, kaip veikia balsavimo sistema. Jeigu esate visi pasirengę, tai balsuokite. Ar visi jau savo korteles įdėjote į aparatą? Puiku, dėkuoju. Tai pradėsime E, balsavimą. Prašau laikytis tylos. Baigėsi bandomasis balsavimas. Pirmiausiai balsuosime dėl Kalfin pranešimo. Kompromisinis tekstas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Galutinis balsavimas elektroninis. Prašom balsuoti. Baigiame vienbalsiai patvirtinta. E, balsavimas dėl teisėkros rezoliucijos balsuoti. Ar balsavote visi? Balsavimas baigtas. 37 už, 3 prieš priimta. Sveikinu pranešėją. Kitas e, Karinč pranešimas 24 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 25 už prieš susilaikė atmestas. 26 ir 27 vienodi už prieš susilaikė atmesti. 28 už prieš susilaikė priimta. 29. Už, prieš, susilaikė atmestas. 30. Už, prieš, susilaikė atmestas. 31. Už, prieš, susilaikė atmestas. 32. Už, prieš, susilaikė atmestas. 33. Už, prieš, susilaikė atmestas. 34 už prieš susilaikę atmestas. 35 už prieš susilaikę priimtas. 36 už prieš susilaikę atmestas. 37 už prieš susilaikę priimtas. 38 už prieš susilaikę atmestas. 39 už prieš susilaikę priimtas. 40 už prieš susilaikė priimtas, 41 už prieš susilaikė priimtas, 42 už prieš susilaikė priimtas, 44 už prieš susilaikė atmestas, 45 už prieš susilaikė priimtas, 46 ir 47 identiški už prieš susilaikė atmesti, 48 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet reikia pasitikrinti. Dėl 48. Trisdešimt penki už devyni prieš vieną susilaikė, priimtas. Toliau. 50, 51, 52 už prieš susilaikė, priimti. 53, 54, 55 už prieš susilaikė priimti. 58 už prieš susilaikė priimtas. 59 už prieš susilaikė priimtas, 60 už prieš susilaikė priimtas, 61 dvi dalys, pirmoji už prieš susilaikė atmesta, Antroji už. Norite pasitikrinti? Dėl pirmosios dalies. 61 pakeitimas, pirma dalis. Prašom balsuoti. Baigiame. 19 už 26 prieš atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikę atmesta. 62 už prieš susilaikę atmesta priimtas. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. 63 už, prieš, susilaikė, priimtas. 64 už, prieš, susilaikė, priimtas. 65 už, prieš, susilaikė, atmestas. 66 už, prieš, susilaikė, priimtas atmestas, 67 už, prieš susilaikė priimtas, 68 už, prieš susilaikė priimtas, 69 už, prieš susilaikė priimtas, 8 už, prieš susilaikė priimtas, 70 už, prieš susilaikė priimtas priimtas, 71 už, prieš susilaikė priimtas, 72 už, prieš susilaikė priimta, 73 už, prieš susilaikė priimtas, 74 už, prieš susilaikė atmestas, 75 už, prieš susilaikė atmestas, 76. 76 už prieš susilaikė primtas, 77 už prieš susilaikė primtas, devintasis už prieš susilaikę priimtas. 78-asis už, atsiprašau, sako pirmininkė, 79-asis už prieš susilaikę atmestas. 10-asis už prieš susilaikė atmestas. 11-asis už prieš susilaikė atmestas. 12-asis už prieš susilaikė Man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime. Dvyliktasis pakeitimas. Baigėme balsuoti. 17 už 28 prieš atmestas. 13 už prieš susilaikė atmestas. 14 už prieš susilaikė atmestas. 15 už prieš susilaikę priimtas, pirmasis už prieš susilaikę priimtas, šešioliktasis už prieš susilaikę priimtas, septynioliktasis už prieš susilaikė priimtas, antrasis už prieš susilaikė priimtas, aštuonioliktasis už prieš susilaikė priimtas, devynioliktasis už prieš susilaikė priimtas, dvidešimt Dešimtasis už, prieš susilaikė priimtas. Dvidešimt pirmas už, prieš susilaikė priimtas. Dvidešimt antras už, prieš susilaikė priimtas. Dvidešimt trečiasis už, prieš susilaikė atmestas. Galutinis balsavimas. Elektroninis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už, 4 prieš, 3 e, sulaikė, priimtas, sveikinu pranešėją. Toliau kitas balsavimas, Karinš vėl pranešimas, dar nebaigėme. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, penkioliktasis už, prieš susilaikė priimtas, šešioliktasis už, prieš susilaikė priimtas, atmestas septynioliktas už, <clears throat> prieš susilaikė priimtas. Penktasis. Už prieš susilaikę priimtas. Šeštas. Už prieš susilaikę priimtas. Septintas. Už prieš susilaikę priimtas. Aštuonioliktasis. Už prieš susilaikę atmestas. Aštuntasis. Už prieš susilaikę priimtas. Devintasis. Už prieš susilaikę priimtas. Devynioliktasis. Už prieš norite, kad pakartų Kartuotume balsavimą dėl 19. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 20. Už. Prieš susilaikė atmestas. 21. Lidalis. Pirmoji. Už. Prieš susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai. 21 pakeitimas, pirmoji dalis. Baigiame balsavimą. 19 už 29 prieš atmesta antroji dalis. Už prieš susilaikė atmesta. 22 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimtas. 23 už prieš susilaikė priimtas. 24 už prieš susilaikė priimtas. 25 už prieš susilaikė atmestas. 13 už prieš susilaikė priimtas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Galutinis balsavimas, elektroninis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už, 3 prieš, vienas susilaikęs. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Periname prie pono Čičesterio pranešimo. Septintas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, buvo atmesta, bet reikia patikrinti, kaip balsavome. Balsavimas baigtas. 27 už, 20 prieš pritarta. Aštuntas pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmestas. Devintas pakeitimas. Už, prieš, susilaikę. Apgailę stavę, bet nežinau, koks rezultatas. Tikriname dar kartą. Balsavimas baigtas. 34 už, 14 prieš. Pritarta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisas. Už, prieš susilaikė pritarta. Aštuonioliktasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Devynioliktas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dvidešimtas pakeitimas. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta Atmestas. 21 pakeitimas antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 už, prieš, susilaikė, atmestas. 28 pakeitimas. Norite patikrinti, kaip balsavome dėl 26-ojo, tikriname. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 22 už, 27 prieš, atmestas. 28 už, prieš, susilaikė, atmestas. Norite, kad tikrintume. 28. Tikriname, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 21 už 28 prieš atmestas. 27 už, prieš, susilaikė, atmestas. 29 už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 pakeitimas. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. 31. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, Atmestas. 33 už, prieš susilaikė pritarta. 34 už, prieš susilaikė pritarta. 35 už, prieš susilaikė atmestas. 36 už, prieš susilaikė atmestas. 37 už, prieš susilaikė pritarta. 38 už, prieš susilaikė pritarta. 39 už, prieš susilaikę patikrinsime. 39 pakeitime. Balsavimas baigtas. 19 už 30 prieš atmestas. 40 už prieš susilaikę pritarta. 41 už prieš susilaikė atmestas. 42 už prieš susilaikė pritarta. 43 už, prieš, susilaikė, atmestas. 44 už, prieš, susilaikė, e, pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas pakeitimas antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas už. Reikia, norite tikrinti dėl penktojo pakeitimo. Gerai. Balsavimas dėl penktojo pakeitimo baigtas. 26 už, 23 prieš. Pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Galutinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 45 už 5 prieš pritarta. Sveikiname pranešėją ir dabar pereiname prie žodinio klausimo. Pranešėja tuo klausimu yra ponė Merkis. Balsuojame iš karto, elektroniškai balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 50 už, vienas prieš Sveikiname pranešėją. Žodiniam klausimui beveik vienbalsiai pritarta, balsavimas baigėsi. Ačiū visiems. Jei nebusite tolesnėme posėdyje, prašau ramiai išeiti iš salės, nes mes tęsime darbą. Danke, Herr su Bene, proseguiamo i nostri lavori. Ponios ir ponai, tęsime mūsų darbą. Prašau visus susėsti. O visų, kas išeidinė, prašau išeiti iš salės. ciao sessantottina. Bene, iniziamo il nostro lavoro. Ringrazio ancora il collega. Noriu padėkoti ponui Remekui, kad sutiko šio klausimo svarstymą atidėti. Kaip manote, aš labai sparčiai pravedžiau balsavimą. Jeigu norite kalbėtis, prašau išėti iš salės, sako pirmininkė. Pone Remekai, žodis jums penkioms minutėms. Děkuji, paní předsedkyně. E, e, vážení kolegové, e, příprava daného dokumentu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Rengdamas šį e, pranešimą, buvau tvirtai įsitikinęs, kad komisijos, e, kad šis komisijos pasiūlymas nenumatys reikalingo indėlio į ITER projektą. Manau, kad ITER projektų reikia numatyti finansavimą daugiametėje finansavimo programoje. Mes e, dėrėjomės dėl to biudžeto komitete ir turiu pasakyti, kad tarybos pasiūlymas įtraukti ITER projektą į pirmą A išlaidų kategoriją sukėlė daug prieštaringų reakcijų ir netgi abejonių. Sulaukiau 58 pakeitimų, didelė jų dalis kalba apie ITER projekto finansavimą. Turėtume e, pasirūpinti, kad neiškiltų grėsmė ir kitiems e, svarbiems ES projektams, e, kurie finansuojami pagal pirmos A, pirmą ašlaidų kategoriją daugiametė finansavimo programoje. Visi šie klausimai buvo aptarti šešėlinių pranešėjų susitikime ir bandėme e, tai atspindėti ir kompromisiniuose pakeitimuose. Pirmajame kalbama apie visų proj papildomų projektų išlaidų finansavimą ir bendrą, bendrą projekto finansavimą. Noriu padėkoti kolegoms ir šešėlinėms pranešėjams už jų pasiūlymus už tai, kad buvo pasiruošę dirbti bendradarbiavimo dvasia. Noriu kreiptis į juos ir į visus kitus kolegas ir paraginti juos toliau teikti nuomonės ir pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų, kad pas, pavyktų pasiekti plačiausio įmanomo sutarimo. Tikiuosi toliau sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū, ponė Remekai. Pone Gardinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu labai trumpai. Noriu pirmiausia padėkoti ponui Remekui už atliktą darbą. Jo pranešimas yra puikiai pradžia tolesniam darbui siekti bendro sutarimo šiuo klausimu. Manau, kad šį kartą mūsų tikslas turėtų būti plačiausias įmanomas sutarimas. Manau, kad visi e, supranta šio klausimo svarbumą. Noras ir valia finansuoti šį projektą. Jis yra toks svarbus, yra užtikrintas, tačiau e, kyla susirūpinimo dėl tokių masto projektų, kurie reikalauja tikrai didelių investicijų. Toks finansavimas neturėti ištuštinti e, fondų, kuriuose lėšos numatytos e, finansuoti kitus tikslus. Todėl reikia ieškoti pusiausviros tarp finansavimo šiam projektui garantavimo, jis tikrai yra svarbus, ir ne, apsaugoti ir kitas biudžeto eilutes. Manyčiau, kad tai turėtų būti mūsų visų, mūsų visų tikslas. Darbas rengiant kompromisinius pakeitimus e, yra svarbiausias dalykas ir bandoma atsižvelgti visiems rūpimus klausimus. Tikiuosi, kad netrukus turės, žinosime daugiau ir turėsime iškesnės informacijos apie daugiametę finansavimo programą ir numatomą finansavimą. jeigu finansavimas bus numatytas pagal pirmąją A išlaidų kategoriją, tai tai atitiktų biudžeto komiteto parengtą nuomonę. Aš tikiuosi toliau sėkmingai dirbti ir su biudžeto komitetu. Įprego. Ačiū ponė Gardinį, ponas Toženovskis. Bych také chtěl velmi ocenit eh, nelehkou úkolu, úlohu zpravodaje protože zajistí. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pranešėjas puikiai padirbėjo. Ilgalaikis finansavimas tok, tokio masto tarptautiniams projektams nėra paprastas uždavinys. Ir aš taipogi manau, kad Europos Sąjunga turi užtikrinti stabilų finansavimą palaikyti šį projektą ir tuo pat metu nestatyti kitų projektų į pavojų, turėjome nei finansavimą numatomą iš biudžeto. Kalbame apie tai, kad šiam projektui reikia daugiau pinigų, dėl to yra bendrai sutariama. Mes palaikome e, standartinio finansavimo siūlymą, tai yra e, Pagal šią procedūrą parlamentas ir komisija drauge prižiūri, kaip vyksta finansavimas. O ne, manau, kad bandymai pasitelkti papildomą finansavimą iš valstybių narių būtų pernelik sudėtinga užduotis, ypač krizės laikotarpiu. Mes norime užtikrinti plačiausiai manomą paramą šiam projektui ir pasiekti E, plačiausiai manoma sutarimo dėl jo tolesnės raidos ir finansavimo. Ir ačiū dar kartą pranešėjai. Grazie, la parola Vidal Quadras. Ačiū, pana Vidal Quadras, suteikiamas žodis. Ačiū, pirmininkė. Visi puikiai suprantame, kokia patraukli yra brandolių sintezės energetikos tyrimus rytis. Ne tik Europos Sąjungai patraukli, tačiau ir kitoms galingiausiams pasaulio valstybėms, kurios yra mūsų partneris įgyvendinant, partneris įgyvendinant ITER projektą. <clears throat> Brandolių sintezė bandoma paversti ateityje energijos šaltiniu. <clears throat> Todėl svarbu, kad ES vykdytų savo finansinius įsipareigojimus ir <clears throat> užtikrintų savo indėlį į, į tarp projekto įgyvendinimą. Todėl manau, kad dabar teikiami pakeitimų pasiūlymai, man atrodo, neprimtini ir nerealistiniai. ITER projekto finansavimas iki šiol buvo įtraukiamas į daugiametę finansinę programą, komisija prieėmė sprendimą išbraukti ITER projektą iš busimosios finansinės perspektyvos. Aš manau, kad ir toliau ITER projektas ir jo finansavimas turėtų būti garantuojamas per daugiametę finansinę programą, o ne už jos ribų. Dar vienas įdomus aspektas - parlamentas vis dar turi galimybę daryti įtaką uh, sumoms, kurios skiriamos tokio didelio masto projektui. Jeigu mes dabar nusileistume, tai neturėtume galimybės daryti realų poveikį. Todėl manau, kad pono Remiko pranešimas yra labai vykęs. Tikrai pakeitimuose reikėtų vengti siūlymų susijusių su papildomomis išlaidomis šiam projektui, siekiant užtikrinti, kad e, papildomos sąnaudos nedarytų neigiamos įtakos kitoms biudžeto kategorijos. Taigi pagrindas pranešimo yra labai geras, aišku, kai kurias detalės dar būtų galima pagerinti. Ačiū, sako pirmininkas, žodžiu kolegijai Hercog. Norėčiau sveikinti pana Remeką. Taip pat norėčiau sveikinti komisijos atstovus, naujasis komisijos e, energetikos ir mokslinių tyrimų direktorato vadovas yra mano tautietis ir manau, kad jis nusipelnė šių pareigų. Kalbant apie finansavimą, reikėtų atkreipti dėmesį į įtre komitetui svarbius aspektus. Norėčiau pasiūlyti palikti pakeitimą dėl finansavimo, kuriam buvo pritarta biudžeto komitete didelę balsų daugumą. Mes siekime užtikrinti finansavimą ITER projektui ir išsaugoti finansavimą Horizontas 2020 ir kitiems projektams esantiems pirmoje A kategorijoje. Mes norime išvengti, kad <clears throat> būtų papildomų lėšų atimama iš pirmosios A kategorijos nustatant e, viršutinės finansavimo ribas kitiems projektams esantiems pirmoje A kategorijoje būtų visiškai aišku, kad e, tų nustatomų ribų viršutinių nepakaks gyvendinant projektus ir turime susitarti šiokia, tokiu atveju, kaip elgtis. E, turint omenyje, kad nustatant viršutinės ribas atskiriems projektams reikėtų didinti uh, E, bendrą bendros e, daugmetės finansinės programos finansavimą. Ir jeigu mes patalpinsime tas naujas papildomas lėšas kitur, o ne į e, daugiametę finansinę programą, tuomet mes negalėsime tų papildomų lėšų kontroliuoti. <clears throat> Todėl turėtume aiškiai nubrėžti tas skiriamasis ribas tarp ES biudžeto tarp daugiametės finansinės programos, nes jeigu mm, dar bus sukūriamos kažkokios papildomos finansinės erdvės, tai taps visiškai neaišku, kas jas kontroliuoja. Taigi, jeigu kai kuriuose pakeitimuose būtų teigiama, kad tos lėšos, kurios viršytų e, nustatytas ribas e, E, būtų priskiriamas nusaviems ištekliams, tuomet viskas gerai, tačiau jeigu mes nesustarsime dėl nusavų išteklių, tai kaip tuomet turėsime elgtis. Vėl siūlau pritarti teikiamam kompromisui. Dar vienas pastebėjimas susijęs su mūsų rezoliucija, dėl kurios balsavome kovo mėnesį dėl daugiametės finansinės programos jeigu nebūtų įtrauktos šios rezoliucijos nuostatos į dabartinį tekstą, tuomet kiltų problemų su, ta, su pačiu rezoliucijos tektu, tekstu, kuris 500, daugiau nei 500 balsų buvo patvirtintas plenarnėje sesijoje. Manau, kad šios klausimus reikėtų išsiaiškinti mūsų politinėse frakcijose tarp kolegų atsakingų už biudžetą, mano nuomonė, šią kryptimį eiti nereikėtų. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo ruoštų aš norėčiau pratesti Editos Hercog mintį bei pritarti kolegos Vidal Kvadras pastebėjimams. Čia kalbame apie tarptautinio masto projektą, kuris gyvendinamas pagal tam tikras taisyklės. Valstybės narės ES privalo vykdyti savo įsipareigojimus kitų projekte dalyvaujančių šalių atžvilgių, e, tačiau norime, kad e, tai nebūtų daroma kitų e, projektų ir programų vykdomų mokslinio tyrimų srityje sąskaita, todėl reikėtų rasti būdų, kaip užtikrinti finansavimą bei finansavimo kontrolę. Pakankamai griežta, nes e, tas lėšas turi skirti ne tik valstybių narių vyriausybės, tačiau taip pat ir savivaldybės, kurios yra atsakingos už e, konkrečių projekto dalių įgyvendinimą. Reikia pripažinti, kad valstybės narės prisėmė tam tikrą riziką, nepasilikdamos galimybės E, užsitikrinti tam tikrą finansinį buferį. <clears throat> Taigi reikia nustatyti aiškias ribas ir tų ribų laikytis. Mūsų parlamentas savo diskusijose dar kartą patvirtino, kad labai atidžiai ir apdairiai stebė šios klausimus. Aš Nemanau, kad derantis dėl daugiametės finansinės programos ITER projektas turėtų būti tuo elementu, kuris keltų grėsmę mūsų e, stabilumui arba Europos parlamento pozicijų tvirtumui galėtų pakengti darybose dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Taigi aš noriu padėkoti pranešėjui Remik už jo pranešimą, pritariu jo mintims, derindami veiksmus su biudžeto komitetu. Manau, kad galėtume uh, pasiūsti tinkamą signalą dėl šio projekto. Ačiū kolegiai Karvajo žodis. Labai ačiū. Aš esu šešėlinė pranešėja biudžeto. Rengiant nuomonę, mes jau mm, balsavome dėl nuomonės. Jie visiškai atitinka tą, ką sakė ponė Hercog. Mes su e, pranešėjų siekime kompromiso ir, ir atitinka mūsų poziciją tai, kurią ką tik tai pristatė pranešėjas komitete. Mes savo nuomonėje pabrėžėme ITER projekto svarbą, sakome, kad reikėtų iš daugiametės finansinės programos e, finansuoti jį ir galutinis sprendimas būt, turėtų būti toks, kad viršytos sąnaudos ne turėtų pakengti kitiems projektams įgyvendinant kitas, e, kit, kitus projektus pagal pirmąją A kategoriją, kaip Horizontas 2020, Kosme ir e, kiti Erasmus, pavyzdžiui, projektai. Taigi tiek dėl tų ribų viršymo. O kitas labai svarbus klausimas yra toks. Mes e, labai stipriai rekomenduojame mūsų dviems darybininkams dėl daugiametės finansinės. E, E, programos atsižvelgti tai, nes sprendimas yra susijęs su dėrybomis dėl šios programos ir e, viskas turi atitikti e, tai, kas turi būti suderintos mūsų pozicijos šiame komitete ir biudžeto komitete. Taip pat reikia tam tikrą lankstumą numatyti, kai vyks jau galutinės dėrybų etapas Tai yra rekomendacija ir biudžeto komitete su, buvo didelė e, balsų persvara pritarta pasiūlymams. Ačiū. Dėkui, pona Sodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau pasveikinti pranešėją. Dar kartą norėčiau išreikšti. Uh, uh, nepasitenkinimą, kad netitinka uh, Euratomo ir kitos taisyklės. Penki metai jau matome e, skirtumą ir aš nežinau, kaip reikės viską išspręsti. Taigi išreiškiu tik tai apgailestavimą. Dėl biudžeto klausimų aš priklausau biudžeto kontrolės komitetui. E, visų biudžeto klausimų uh, neteikiau, ne, nesakiau labai didžiai, bet išreiškiau pritarimą visie, viskam, kas buvo išsakyta ir būtent tam, kad reikia suderinti e, biudžeto komiteto nuomonę su šio komiteto nuomonė. Reikia, kad e, būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad mes nusiustume aišku signalą valstybių vyriausybių vadovams e, dėl tolesnių dėrybų Tik tiek ir norėjau pasakyti, labai e, reikia pasverti žodžius, kad nebūtų jokių neiškumų dėl e, darybų baigties. Ir pozicijos turi būti suderintos. Dėkoju Žanui Pierui, dabar komisijai žodis. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams. Ir uh, E, norėčiau išreikšti mūsų dėkingumą dėl tokios didelės stiprios e, paramos mūsų projektui. O dėl konkrečių su ITER susijusių dalykų, žinome, kad Europai šis projektas yra nepaprastai svarbus, ir, nes ši technologija yra e, tokio masto pirmą kartą dėgiama kaip eksperimentinė struktūra, aišku, yra e, įvairių rizikų ir visi partneriai turi siekti sumažinti tas rizikas. Taip pat norėčiau patvirtinti vieną iš tyrimo dėl galimo e, reorganizavimo ITER projekto e, rezultatus. Ernst Young atliko šį tyrimą ir e, biudžeto kontrolės komitetas prašė atlikti šią studiją. E, Jie atlikta labai gerai ir e, suprantu, ką sakė šio komiteto nariai e, apie tikslų atskyrimą, apibrėžimą įter, e, projekto ir kad reikia užtikrinti, jog nebus lėšos skiriamos kitiems projektams finansuoti. Ir Reikia e, taip pat galvoti, kaip vėl integruoti TER projekto finansavimą į daugiametę finansinę programą. Dar norėčiau pasakyti, kad šio projekto e, stebėsena gyvenimo labai svarbu. E, parlamento nariai apie tai kalbėjo. Mes stipriname savo pastangas šioje srityje. Jau esame perdavė 2012 e, metų pažangos ataskaitą dėl sintezės energetikos. Tai yra bendras projektas ir mes toliau dirbsime panašiai. Ir dar paskutinis pastebėjimas yra toks, kad labai svarbus Europos pramonės e, dalyvavimas yra šiandien apie tai nebuvo kalbama, bet tai labai duoda daug papildomos naudos įgyvendinant šią projektą. Europos pramonė labai įsitraukusi jo gyvendinimą e, viešųjų pirkimų srityje, mm, sutarčių vykdymo srityje, e, vykdomi labai novatoriški darbai ir e, tokiu būdu Europa išliks lyderė ne tik sintezės energijos gamybos sintezės būdų, bet ir panašiose srityse. Dėkuoju dabar e, žodis pranešėjai, prašom. Dėkuoju, dėkuoju visiems kolegoms už pasisakymus. Man buvo labai malonu išklausyti, kokia yra komisijos pozicija. Bus atlikta analizė tolesnė pasisakymų ir mes dirbsime Toliau, esant reikalui, e, sušauksime šešėlinių pranešėjų e, posėdį dar ir laukiu tik tai tolesnio ir vaisingo darbo. Ačiū. Dėkoju už visą atliktą darbą. Dabar pereiname prie E, tolesnių klausimų svarstymo. Trumpai norėjau e, kolegoms pristatyti mūsų komiteto delegacijos e, vizito ataskaitą. Nuo 12-14 vasario Ispanijoje lankėmės, Taragonoje ir Sevilijoje. Kolarska E, Bobinska, Ponekovič, Van Bremt, e, Lambert, Van Nistelrooy ir kolegė iš Ispanijos, Terezė Madurel, e, Pilar Kostirio, Andrės Barija, Marija Kuši ir Rosedo lankėsi taip pat su mumis šiuose vietovėse dvi dalys, pasiskirstėme dvi dalys Sustikome Taragonai su meru, lankėmės uoste, kuris didžiausias Ispanijoje ir valdžia ketina e, tai padaryti strateginių uostų pietų Europai. E, logistika, transportuojant cheminės medžiagas labai svarbi yra e, per oro uostą. Taip pat Aragono universitete surengėme palaus stalo diskusiją. E, daug kalbėjome apie e, išmanesias specializacijas transporto srityje, e, taip pat apie žinias, viziją, galime naudotis ES lėšomis, e, atsižvelgdami septintąją e, pagrindų programą. Apsilankimo metu Europos parlamento nariai sužinojo daugiau apie Taragonos e, labai svarų pramoninį potencialą, kur pramonė tikrai yra stipri. Taip pat sužinojome labai nemažai e, apie tai, kas yra daroma į PTS ir e, apie šios struktūros patarėme funkciją, priimant sprendimus Europos Sąjungoje taip pat bendrą mokslinio tyrimų centrą Sevilijos aplankėme ir kalbėjome apie išmanęsias specializacijas Horizontą 2020 ir instituto e, e, vaidmenį. Institutas Europos Sąjungai e, padeda žiniomis specializuodomis priimant sprendimus. Mes susitikome su nemažai e, vietos valdžios atstovų ir e, nariams yra išdalinta ataskaita apie mūsų apsilankymą. Taip pat pateiktas priedė e, informacija pateikta su telefono numeriais tų įstaigų, kurias aplankėme. Dar e, vakarykštis koordinatorių posėdis, trys e, pranešimai buvo paskirstyti, renkti e, ES Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas. Aš pranešėjęs su šiuo klausimu. Elektroninės komunikacijos, kitas klausimas. Pranešimą renkti paskirta kairiesiems ir energetikos klausimų pranešimą renks ALDE, kibernetinis saugumas nuomonė paskirta EPPP, o paskutinė informacija e, e, vizitas į Lietuvą, jis atidėtas iki Liepos 15-18 turėjome vykti į kitą savaitę, bet tik porą kolegų gali ten vykti. Taigi dabar kitas e, darbo tvarkės klausimas. Komisione. Nu, Ordiamo. Ir komisijai suteikiamas žodis dėl kompiu, nuotolinės kompiuterijos. E, Sutikiu žodį atsakingo generalinio direktorato atstovui. Labas rytas, ponios ir pono, noriu padėkoti komisijos nariams, komiteto nariams ir pirmininkiai už galimybę pasisakyti. Uh, Kalbėsiu apie nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimą Europoje, apie komunikatę paskelbtą šią temą e, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį ir trumpai pristatysiu ataskaitą apie patvirtintų tikslų įgyvendinimą. Visų pirma, kalbėsiu apie būtinybę užtikrinti Europą, Europoje nuseklų e, augimą, ypač dabar, kuomet ekonominio augimo prognozijas yra labai kuklios. Ir čia turime kalbėti apie nuotolinės kompiuterijos galimybės, jų pritaikymą versle. Nuotolinių kompiuterijos atsiradimas keičia daugybę dalykų kompiuterio naudotojams. Tai atveria nemažai galimybių galima nuo 30 iki 40 procentų sumažinti susijusius kaštus, e, pavyzdžiui, valstybės valdymo srityje. Tai ypač aktualu, kuomet mažinami visų šalių biudžetai. E, atsiranda galimybių daugiau mažoms vidutinėms įmonėms, kuriams trūksta e, investicinio kapitalo ryšio ir informacijų technologijoms atsiranda galimybė tapti paslaugų teikėjais Europoje ir e, taip pat išjudinti iš sąstingio būsenos e, paklausos e, sektorių. Kalbame apie milijardus eurų ir milijonus naujų darbo vietų Europoje. Europa turi ir gali ir privalo e, tapti E, svarbia veikėja nuotolinėje kompiuterijoje. Nereikia perkelti nereikia e, remtis JAV pavyzdžiais, galime tiesiog pasitelkti technologijas ir sparčiai ryštingai veikti. Turime išnaudoti savo stipresias pusės, skatindami kompiuterinės debesijos naudojimą tokiuose sritise kaip e, automobilių, oro erdvė, farmacija ir telekomai. Europa turi išnaudoti konkurencinį, turimą konkurencinį pranašumą, kurį yra įgyjusi uh, gamindama tradicinės, siūlydama tradicinius gaminius ir paslaugas. Ir tai yra svarbiausias dalykas užtikrinant pasitikėjimą uh, privačiame ir viešajame sektoriuje, taip pat uh, pasitikėjimą nuotolinės kompiuterijos paslaugos teikėjais. E, svarbu, kad šiais e, internetinių galimybių laikais patvirtinti teisės aktai būtų aiškus ir e, tiksliai reglamentuotų nuotolinės kompiuterijos e, sritį. Ir noriu priminti neseniai e, inicijuotą paslaugų saugos, saugumo strategiją. Mūsų rinka turi e, išlaikyti konkurencinį pranašumą bei e, reaguoti į finansinę ir ekonominę krizę ištikusią Europą. Tai svarbiausia mūsų tikslai - sandorių, elektroninės prekybos, e, interneto e, protokolo mm, paslaugos teikėjų srityje. Turime panaudoti ir viešųjų fondų lėšas, kad užtikrintume reikalingas paslaugos, reikalingus paslaugos teikimo gebėjimus ir kurti kompi, nuotolinės kompiuterijos partnerystės. Tai suteikia augimo galimybių, ypač mažoms įmonėms ir ypač e, atokiose, nepalankiose vietovėse esančiose regionuose. Manau, kad nuotolinės kompiuterijos e, prioritetizavimas reiškia, kad daugiausia dėmesio turime skirti žmonėms. Būtent todėl akcentuojame nacionalinės tendencijas, tai yra naudotojams palankių standartų įtvirtinimą, kad nuotolinė kompiuterija būtų paprastesnė naudoti ir būtų atviresnė konkurencijai. Kitaip sakant, Reikia užtikrinti linkės galimybės, apsaugoti vartotojų interesus, mažų įmonių interesus bei užtikrinti e, vartotojams e, palankius standartus. Šią nuotolinės kompiuterijos galimybę turi išnaudoti paslaugų teikimui, e, pasiūlyti prieinamesnių, pas, pa, pigesnių paslaugų vartotojams ir verslui. Mes gyvendindami savo strategiją, e, būtent tai ir akcentuojame. Norėčiau e, pakalbėti daugiau apie Europos nuotolinės kompiuterijos e, partnerystę. Šios partnerystės dalyvių kitas susitikimas turėtų vykti Liepos mėnesį. Ir E, kitas rytis, kuri labai sparčiai žengia priekin, yra ECI. Turėtų pas šių metų viduryje, turėtų pasirodyti šių metų viduryje. Taip pat atliekamas tyrimas dėl sandorių, e, nagrinėjama visų susijusių veikėjų padėtis. Gerbiami parlamento nariai, svarbu, kad ši nuotolinės kompiuterijos darbo tvarkė susilauktų plataus palaikymo. Komisija nori, e, kad mūsų kuria man iš ašos įtie būtų apimtų technologinius sprendimus ir būtų e, tiksliai apibriešta. Turime užsimti lyderio poziciją svarbiausiose sritise. Nuotolinė kompiuterija yra galimybė, kurios negalime leisti savo praleisti. Todėl e, čia tinkami nauji verslo modeliai, naujos technologijos jau keičia viską, keičia žaidimo taisyklės. Mes aktyviai bendradarbiaujame su įvairiais pasaulio regionais, kad nuotolinė kompiuterija taptų praktinių šansų. Užbaigdama savo trumpą pasisakymą noriu pasakyti, kad dėl, ką tik paaiškinau, uh, Dėl mano pasakytų priežasčių mes e, tikimės konstruktyvaus parlamento palaikymo. Dabar esame, aš ir mano tarnybos esame pasirengę atsakyti jūsų klausimus ir pasirengę bendradarbiauti. Ypač e, daug tikimės iš bendradarbiavimo su pone Pilar Kastijo. Ačiū. Bene, grazie. Uh... Campolargo, adesso la parola alla nostra relatrice. Ačiū, dabar sutiksiu žodį poniai Pilar dėl Kastijo. Eh, Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti komisiją, komisijos atstovą, už tai, kad pristatė pamatinį dokumentą nuotolinės, nuotolinės kompiuterijos eh, strategijai Europoje. Būtent e, to pageidavo daugelis šios srities veikėjų. Žinoma, tai tik pradinis dokumentas, tai dar nėra teisės aktas. ITRE komitetas, remdamasis komisijos pasiūlymu, nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą. Ir būtent apie tai kalbėsime šiandien. Ponas Kampo Largo savo pasisakymę minėjo, kad nuotolinės kompiuterijos galimybės ir potencialas yra milžiniški. Ato, mm, skamba taip, tarsi mes bandytume viską perdaryti iš pagrindų, bet mes turime, svarstydami tai komitete, akcentuoti, kad Daugybė privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų naudojasi jau nuotolinę kompiuteriją, jos visos yra sujungtos į bendrą tinklą. Tai atveria daug galimybių e, privatiems ir viešojo sektoriaus naudotojams asmenims. Pas, per pastarosius kelis metus kompiuterinė, nuotolinė kompiuterija tapo labai uh, daug žadančią verslo sritimi visame informacijos technologijų sektoriuje. E, ši, e, tai reiškia, kad galima saugoti duomenys, pasitelkus nuotolinę kompiuteriją, juos apdoroti, turėti visus duomenys, sinchronizuoti visus duomenys. tai leidžia įmonėms dirbti našiau, veiksmingiau ir pasitelkti šią revoliucingą technologiją informacijos ir ryšių technologijose, nes tai yra revoliucija. 2004-aisiais 60 procentų tiksliau 2014-aisiais daugybė darbo vietų taps internetinėmis darbo vietomis ir mm, kai kurie žmonės nepaprastai praturtės. E, o krizės laikotarpiu nuotolinė kompiuterija gali tapti e, augimo ir darbo vieto kūrimo varikliu reikia horizontalių iniciatyvų ir sėkmė priklausys nuo kitų veiksmų, papildomų priemonių, kurias pasiūlys komisija. Tai bus e, lydinčiosios priemonės, taip pat gairės ir parlamentas tikisi dalyvauti jų rengime. Tai apima ir domenų apsaugos ateities klausimus ir radio. E, dažnių spektrą, taip pat plačiai juosti mobilų ryšį, kuris yra ypač svarbus plėtojant e, e nutelinę kompiuteriją. Dar kiti svarbus dalykai - tarptinklinis ryšys, audiovizualinės teisės. Šiandien vyksta tik pirmasis keitimasis nuomonėmis išklausėme komisijos pristatymo, dar, dar negalime visko detaliai nagrinėti, bet komisija pristato planus imtis esminių žingsnių trijose srityse. Visų pirma, standartizacijos, kaip ką tik sakė komisijos atstovas. Dokumente tai taip pat aiškiai pasakyta. Mums reikia. E, prasibrauti pro standartų džiunglę, apkarpyti, džiunglės, apkarpyti jas. Tai pirmasis žingsnis, kurį turime žengti. Komisija taip pat rengėsi kreiptis į atsiprašyti e, e, tą struktūrą parengti e, egzistuojančių standartų sąrašą dėl duomenų perkeliamumo, kitų aspektų ir nuotolinės kompiuterijos rinka turi tapti tikrai konkurencinga rinka. Turime nepamiršti, kad tuo tarpu kiekvienas nuotolinės kompiuterijos paslaugos teikėjas turi savo turi savo interfeisą. Ir tai yra kliūtis, barjeras vartotojams, jeigu jie nori pereiti iš vieno, iš nuotolinės kompiuterijos teikėjo prie kito. Reikia bent minimalių saveikumo standartų tarp skirtingų, dviejų skirtingų tos pačios paslaugos teikėjų, nes jei to nepadarysime, sukursime rinką, kuri bus labai suskaldyta nes tai reikš, kad vartotojas bus pririštas prie vieno paslaugos teikėjo ir jis negalės peršokti nuo vieno paslaugos teikėjo prie kito. tai neleis rinkai tapti konkurencinga. Vartotojas negalės lengvai pakeisti vieno paslaugos teikėjo kitu. Taigi reikia atviros, konkurencingos rinkos, nesusiskaldžiusios. Dar vienas dalykas. E, sandorių apsaugojimas. Kalbame apie skirtingas, apie sandorius tarp e, paslaugų teikėjų ir vartotojų, tarp dviejų verslo įmonių, sutartis tarp administracijų administruojančių įmonių ir vartotojų. Tos visos sutartys e, bus skirtingos, jas visas reikės apžvelgti. Ir trečias rytis - Europos nuotolinės kompiuterijos partnerystė, ką tik pristatyta iniciatyva. Manau, kad tai įdomus projektas. Viešasis sektorius Europos ekonomikoje vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį, jo poveikis yra plačiai juntamas ir visi viešojo sektoriaus žingsniai e, skaitmenos, klaidos rytyje ir nuotolinės kompiuterijos rytyje bus labai svarbus, nes viešasis sektorius su savimi patraukia ir, ir į tas visuomenės dalis, pritrauks jas į nuotolinę kompiuteriją. kurdami skaitmeninę rinką turime pasirūpinti ir skaitmeniniu pulteliu, skaitmeniniu mygtuku, leidžiančiu persijungti iš vieno sektoriaus į kitą. Taigi turime suteikti pavydalą ateičiai ir suvokti, kad viešasis sektorius e, vaidins tikrai ypač svarbu vaidmenį vieningoje skaitmeninėje vidaus rinkoje turime būti ir atsargus, kad nuotolinės kompiuterijos rinka nebūtų susiskaldžiusi. Susiskaldžiusi. Nepamiršti regionų vaidmens ir jų poreikių, jei, jei, pamir, jei tai pamiršėjome, bus tikrai sunku užbaigti vidaus rinkos kūrimą, ji išliks suskaldyta. Todėl reikia pasirūpinti, kad nuotolinės kompiuterijos rinka nebūtų susiskaldžiusi. Dar kalbant apie nuotolinę kompiuteriją, reikia nepamiršti ir e, to sektoriaus poveikio skaitmeniniai rinkai. Atsižvelgiant į tai, kad tas sektorius plėtojasi naujoje skaitmenos, skaitmenė, naujas reiškinys skaitmenė rinkoje, jis apima daugybę sektorių. Todėl reikia atsižvelgti ir nacionalinės rinkos situaciją. Tai taps e, varikliu, jis taps varikliu užbaigiant skaitmeninės vidaus rinkos kūrimą. Taigi, nuotolinės kompiuterės pridėtinė vertė yra milžiniška. En el contexto del desarrollo. Eh, Šiandien kalbame apie unikalią galimybę vystyti nuotolinę kompiuteriją, atsižvelgdami į būtinybę toliau plėtoti bendrą Europos rinką, kadangi po kelių metų apskaitai kalbėsime tik apie bendrąją rinką ir ta bendroji rinka bus skaitmeninio pobūdžio ir mums apskritai nereikės kalbėti apie skaitmeninę rinką, nes tokios yra tendencijos. kad tas e, pažyminys e, skaitmeninė bendroji rinka, paprasčiausiai žodis skaitmeninė e, tame pavadinime išnyks ir liks tik pavadinimas bendroji rinka. Pabaigai dar norėčiau padėkoti komisijai už šį pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis su komisijos atstovais. Kaip visuomet esu pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su visais komiteto nariais, iš anksto džiaugiuosi visais jų busimais pasiūlymais ir po to pagal nustatytas parlamento darbo procedūras e, per pirmąją Liepos savaitę pristatysiu savo pranešimo projektą, o po to seks kiti projekto rengimo tvirtinimo etapai. Esu įsitikinusi, kad kartu su kolegomis komiteto nariais sugebėsime pasiekti jog Europos parlamentas e, įneštų savo indėlį į šio tikrai didelį potencialą turinčio projekto nuotolinės e, kompiuterijos paslaugų sektoriuje įgyvendinimą ir pašalintume, žinoma, visas grėsmės su šiuo projektu susijusios pirmininkė. Ačiū pranešėjai, kaip matote, turime dar labai tiksliau skyrių tiek komisijai, tiek pranešėjai labai daug laiko, turint omenyje, kad šios dienos rytinėme posėdėje tai yra paskutinis klausimas ir tie, kurie dar liko salėje, veikiausiai labai yra susidomėję šią temą. Turime pakankamai daug laiko diskusijoms, nes e, kars nuo karto taip jau atsitinka, kad mums tokia laimė tenka neriboti kalbėjimo laiko. Pone Trautman žodis. Nuotolinės kompiuterijos paslaugų klausimas yra ypatingos svarbos toms įmonėms, kurios siekia plėtoti savo veiklą, kurti naujų darbo vietų, kurti naujas darbo vietas ir uh, apskaitai galvoja, galvoja apie plėtrą. Man keli klausimai yra iškilę, kuriuos norėčiau užduoti pranešėjai komiteto nariams dėl atitinkamų standartų, normų. Buvau susitikusi su informacinių technologijų srityje veikiančiais asmenimis ir informacinių technologijų įmonės e, šiuo metu galbūt netgi negalima būtų tokių įmonių apibūdinti kaip labiausiai atstovaujančių Europos interesams arba labiausiai kuriams labiausiai rūpi Europos interesai, joms svarbu e, tarptautinių mastų nustatyti atitinkamas normas. Taigi, ką komisija galvoja apie tai, e, kokį konkurencinį pranašumą galėtų mums suteikti atitinkamas standartų ir normų nuotolinės kompiuterijos srityje suderinimas. Turint omenyje, kad nustatomi standartai būtų naudojami taip pat ir kitose pasaulio regionuose teikiančiose panašias paslaugas, tai nežinau, ar tai suteiktų mums konkurencinį pranašumą. Daug kalbama apie tą debesį, apie nuotolinės e, kompiuterijos paslaugas, tačiau vis tiek mums reikia galvoti apie infrastruktūrą, tai yra tos serverius, tai, kuriuose būtų saugomi duomenys apie juos tarpusavėje jungiančius tinklus. Puikiai žinome, kad e, duomenų judėjimo klausimas ne tik es teritorijos viduje, tačiau ir už jos ribų yra labai svarbus, taigi kyla klausimas, kaip užtikrintume tą saugų domenų judėjimą, jų judėjimo tinklą, kalbant apie radio dažnius, jų paskirstimą, tai svarstydami finansinius aspektus daug kalbėjome apie tai, kad nepakankamai lėšų, tik milijardas yra skiriamas ryšių technologijai ir informacinių jungčių sukūrimui. Taigi, kokiu žingsniu yra numačiusi e, komisija, sprendžiant šios klausimus, nes bent jau finansinių požiūrių šiuo metu išvelgiame šioje srityje tikrai nemažai sunkumų, kadangi infrastruktūros projektams finansuoti lėšų nėra skiriama pakankamai. Kalbant apie kibernetinį saugumą, domenų apsaugą, manau, kad e, vykstant mūsų diskusijoms labai svarbu tinkamai pareikšti ir susijęti e, savo būkštavimus su būtinybė parengti atitinkamą duomenų apsaugos strategiją, plėtojant nuotolinės kompiuterijos paslaugas ir atsižvelgiant į e, nesenus įvykius, kurie tam tikrą prasme netgi susilpnino atskirų valstybių pozicijas, bandant apsiginti nuo kibernetinių išpolių. Todėl reikėtų dėti daugiau pastangų, siekiant sustiprinti kibernetinį saugumą bei pasirašant e, atitinkamas e, e, sutartis teikti nuotolinės kompiuterijos paslaugas toje rinkoje, kurią norime atverti, prieš tai ją sukurdami labai svarbu išsaugoti mūsų konkurencinį pranašumą, E, teikiant nuotolinės kompiuterijos paslaugas Europoje, tačiau taip pat reikėtų nepamiršti ir saugumo aspektų. Būtent e, šios aspektus norėjau atkreipti daugiausiai dėmesio dabartinėme diskusijų etape. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė Tikau. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją pasidžiaugti, kad jį pateikė šį dokumentą. Sekiau, kas vyksta komisijoje šio klausimu nuotolinės kompiuterijos. Jau seniai tą darau. Ir turiu pripažinti, kad būčiau tikėjusis labiau teisė kūrinio pobūdžio dokumento kur kas glaustesnio. Ir strategijos ES dėl nuotolinės e, kompiuterijos. Tai reiškia, kad strategija siejama su veiksmais. Mes turime kalbėti ir apie terminus, apie finansinius išteklius. Mums reikia būtent tokio dokumento iš komisijos. Dokumente kalbama apie partnerystės nuotolinės kompiuterijos kompiuterijos Europoje srityje. Manau, dokumentas buvo paskelbtas pernai. Deja, nei šis dokumentas, nei dokumentas dėl partnerysčių šioje srityje nenumato jokių garantijų ar kokių nuorodų dėl e, vartotojams teikiamų paskolų, pa, pa, paslaugų kurios būtų e, pagrystos sustarimais dėl paslaugų teikimo. Turime užtikrinti, kad susitarimuose nebūtų e, kokiu nors pernelyg nepalankių vartotojams nuostatų ir kad vartotojai būtų pakankamai apsaugoti tais sustarimais. E, vyko diskusija apie Europinę sistemą, teikiant paslaugas, e, patikos ir elektroninį atpažinimą. E, kalbama buvo apie tai, kad reikia reglamento ar direktyvos ir kad tuose dokumentuose turi būti įrašytos tam tikros nuostatos, kurios e, būtų preventyvinio pobūdžio. Parlamentas turi siekti, kaip geriau apsaugoti vartotojus. Mes turime užtikrinti, kad e, paslaugų e, ligmens sustarimai, paslaugų vartotojų susitarimai ir nuotolinės kompiuterijos susitarimai ateityje nenumatys kokių nors nuostatų, kurios paprasčiausiai įvilios į pinklės vartotojus, kad jie nebegalės e, rinktis kito teikėjo ar užsitikrinti minimalių paslaugų. Dėl standartų pritariu E, kolegoms iš komisijos. Manau, kad labai svarbu yra brandžius standartus įdėkti. Sprendimai plėtojami Europoje turėtų būti plačiau pateikti į rinką. Noriu būti tikra, kad standartai bus tarptautinio pobūdžio ir kad apsaugos Europos rinką tuo pat metu išliksime atviri bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, kurios jau yra toli pažengusios nuotolinės kompiuterijos srityje. Taip pat norėčiau akcentuoti, jog labai svarbu yra saugumas. E, e, plėtojant nuotolinės kompiuterijos paslaugas, nes labai dažnai vartotojai nežino, kur iš tikrųjų yra paslaugų teikėjas ir e, kur, pavyzdžiui, yra įranga, kokia įranga naudojama. Iš to, e, todėl svarbu e, nustatyti, kokie teisės aktai bus taikomi e, tokioms nuotolinės kompiuterijos paslaugoms. Šių paslaugų tiekėjai, pavyzdžiui, gali būti visai ne Europos Sąjungoje ir vartotojai tą turi žinoti, kai dėl duomenų apsaugos ir šiaip saugumo ir pirmiausiai teisinio aiškumo nepaprastai svarbu žinoti, kad vyksta bendradarbiavimas tarp šalių, kurios teikia nuotolinės kompiuterijos paslaugas ir Europos Sąjungos. Todėl turėtume uh, galvoti pirmiausiai apie tai, kaip kuo geriau apsaugoti Europos vartotojus. Dėl e, lyderio vaidmens e, viešajam sektoriui e, suteikimo nuotolinės kompiuterijos srityje. Kaip ponė Dėl Kastilio sakė, šis sektorius bus e, toliau plėtojamas, jau yra išplėtotas ir reikės užtikrinti jo tarpusavio saveikumą tarp atskirų dalių. E, elektroninės valdysenos paslaugos yra labai svarbios. Egzistuoja reglamentas dėl elektroninio atpažinimo, kuris taip pat sudaro labai svarbę e, dalį, numatant vyriausybių teikiamų paslaugų tarpusavio saveikumą. Jau kalbame apie viešai sektorių ir nuotolinę kompiuteriją. Reikia mums susitikrinti garantijas e, dėl duomenų ir paslaugų teikimo. Dėl ekonominės krizės nemažai valstybių narių yra sumažinusios e, pasignavimus informacinių technologijų paslaugoms, jų teikimui. E, ir e, turime e, stebėti, kas bus su Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė dėl e, ICT finansavimo. Aš priešinsiuos didelėms, bet kokiems sumažinimams ir turime siekti, kad būtų atstatytos sumos, nes dabar tiek ES, tiek nacionalinių E, mastu mažinamas finansavimas informacijos komunikacijos technologijų paslaugoms. Dabar e, perkeliama mm, paslaugų teikimas kitur, tiksliau samdomos bendrovės, vieš, viešasis sektorius samdo e, išorės bendrovės atlikti atitinkamos paslaugoms. Reikia numatyti teisinių nuostatų, kurios užkirstų kelią nepalankioms nuostatoms patekti į paslaugų teikimo sustarimus. E, tai bus skirta vartotojams apsaugoti, ar e, kalbėsime apie viešą ar privačią bendrovę, ar e, mes turime pirmiausiai galvoti apie vartotojų apsaugą. Dėkuoju poniai Del Castillo. Dėkuoju poniai Del Tikau. Dabar pasisakė visi norėjai ir jeigu nori komisija, dar prašom sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti e, poniai Pilar del Castillo už labai įdomų pasisakymą. Aš visiškai pritariu jūs mintims E, visi svarbiausi dalykai e, akcentuoti buvo jūsų pasisakymė, jie nepaprastai svarbus iš tiesų atspindėti tekste komunikato yra, bet taip pat e, komisijos tarnybos visiškai jūsų mintims pritarė. Norėčiau padėkoti ir poniai Trautman bei poniai Tikau už labai įdomius pasisakymus. E, E, juose atsispindėjo visi iššūkiai, į kuriuos turėtume atsižvelgti. Norėčiau dar kartą jūs patikinti, kad e, nuotolinė kompiuterija e, bus konvergencijos tam tikros sritis ir veiksmai tarp piliečių, viešosios administracijos, privačių įmonių vyks būtent toje terpėje. Tai bus, todėl mes turime viską teisingai daryti šiandieną ir turime galvoti apie didžiulės galimybės, kurias šis sėtis e, teikia Europai. Taip pat reikėtų nepamiršti apie visus minėtus e, iššūkius. Dabar sureaguosiu kai kuriuos iškeltus klausimus. Pirmiausiai standartų klausimas. Mums labai aišku yra tai, kad standartai, tai, ką dabar darome, yra E, tam tikrų žemėlapių standartų atitinkamų nuotoliniai kompiuteriai nustatymas. Mes nenorėjome tiesiai pereiti prie e, naujų standartų nustatymo procesą, galbūt to nereikės. Labai svarbu mūsų konkurencingumui visame pasaulyje tai yra. Ir e, yra didelis e, galimybės aukti mūsų e, E, nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjams, sprendimų mm, e, teikėjams Latino Amerikoje ir kitur. Dabar matome ten didelį augimą. Mes taip pat turime galvoti, kaip mūsų pramonė pasinaudos už tuo. Uh, bus e, įdėkti vėliau tam tikri standartai, kurie leis joms veikti pasaulinėje rinkoje, bet taip pat e, tos įmonės viduje bus skatinamos e, dėkti naujas novatoriškas nuotolinės kompiuterijos paslaugų, paslaugas ir sprendimus. Uh, uh, uh, Valstybiniam sektoriui tai taip pat labai svarbu, nes turės didelį teigiamą poveikį ir biudžetams. Pone Tikau kalbėjo apie tai, kad dabar valstybės narės mažina informacijos technologijų finansavimą, bet reikia tikėtis, kad e, ilgainiui paslaugos, net ir nežiūrint to mažesnio finansavimo, bus teikiamos veiksmingai. Mes turime labai glaudžiai dirbti su valstybėmis narėmis. E, su skirtingomis valstybės narėmis, kad rastume novatoriškų būdų viešiesiems pirkimams. Reikia dirbti taip, kad ne tik būtų e, pasirinkime pirmiausia tie E, veikėjai, kurie siūlo integruotus sprendimus, bet taip pat ir novatorišką aspektą ir tai skatins e, NVI ieškoti novatoriškų sprendimų ir pigesnių sprendimų rinkoje. Ir jų potencialas galbūt bus pritaikytas kitur pasaulyje. Svarbiausias Europos nuotolinės kompiuterijos partnerystės tikslas yra pirmiausiai pabandyti pakeisti mūsų valstybės institucijų požiūrį į viešosius pirkimus e, nuotolinė kompiuterija turi būti gyvendama pasiremiant konkrečiomis priemonėmis. Dabar pagal pagrindų septintąją programą mes įvertiname pasiūlymą e, kuriam numatyta 10 milijonų eurų. Jo tikslas numatyti numatyti, parengti bendrą viešųjų pirkimų strategiją ir pradėti iki komercinius viešuosius sprendimus, o jie atspindi e, novatoriškus sprendimus e, nuotolinės kompiuterijos srityje. Pone Trautman taip pat kalbėjo apie ryšius tarp nuotolinė, nuotolinės kompiuterijos ir infrastruktūros. Norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad e, E, mums labai kelia susirūpinimą tai, kad SEF sumažintas e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai sumažintos e, lėšas. Europai reikia plačiuoščio interneto, kad būtų galima paremti nuotolinę kompiuteriją nes dėlioje situacijoje tada galima siūsti e, duomenis e, į nutolusius e, regionus, tokiu būdu bus prisidedama prie regionės plėtros ir taip pat pasitelkti žiniomis egzistuojančiamis kitur Europoje. Ir tą būtų galima padaryti labai greitai, saugiai ir todėl svarbi plačiuoju interneto infrastruktūra. Taip pat reikia e, mums prieigos tinklo veiksmingesnio. Mobilios infrastruktūros bus labai svarbios. E, šiame kontekste norėčiau e, paminėti, kad neseniai pasaulio mobilumo kon kongrese mūsų komisarė Krios kalbėjo apie tai, kad reikia sutelkti jėgas pasaulyje, plėtojant penktosios kartos infrastruktūrą. Uh, kuri yra kur kas pažangesnė infrastruktūra mobilumo e, prasme, taip pat užtikrina interaktyvumą tarp mobilių ir fiksuotų tinklų, e, užtikrinant e, visuotinai egzistuojantį tinklą. Ir tai labai svarbus dalykai, plėtojimas jų. Dar norėčiau paminėti, kaip svarbu kibernetinėje erdvėje apsaugoti duomenis ir nuotolinė kompiuteryje, mano nuomonė, e, labai didelė prasme e, atspindės mūsų nuostatas dėl duomenų apsaugos ir saugumo. Tai yra ypač svarbus duomenų perkeliamumo aspektai. Kaip Pilar dėl Kalstijo akcentavo, mums nereikia rinkos kuri būtų susiskaldžiusi, kur kiekviena įmonė būtų apsistačiusi tarsi tvirtovė ir kad tie nuotolinės kompiuterijos paslaugos teikėjai konkuruotų. Daug kas priklausys nuo duomenų pobūdžio ir šie aspektai ypač svarbus, kai kalbame apie finansinius duomenis arba apie asmens duomenis, duomenis arba vyriausybės reikalus. Reikia e, identifikuoti susijusius veikėjus ir sukurti Europos domenų apsaugos sistemą, kuri paremtų kompiuterinės, nuotolinės kompiuterijos naudojimą. E, ir prireikus reikėtų e, suteikti gairias, nurodyti, kaip elgtis. Pone Tikau kalbėjo apie konkretų prie, veiksmų planą. Tai ir turime omeny. Komisijos pirminis sumanimas buvo apžvelgti svarbiausius veiksnius, į kuriuos būtina atsižvelgti. Ir kai pasieksime strategijos įgyvendinimo etapą, etapą, kai pradėjome e, ją įgyvendinti, kai tik praeis metų rugsėjo mėnesį komisijoje ji buvo patvirtinta, mes e, parengėme labai veržlų veiksmų planą, kuriame yra, į kurį įtraukti visi mūsų apžvelgti veiksniai, tai yra susitarimai e, paslaugų teikėjų lygmenių, sertifikavimo aspektai pavyzdžiui, yra e, svarstomi kaip tik da, dabar. Tai reiškia, kad šiame darbe dalyvauja keletas komisijos direktoratų, nuo teisės tarnybos iki vidaus rinkos direktorato. Mes bendradarbiaujame su visomis tarnybomis, kad užtikrintume tą teisinę iškumą, kurio iš mūsų visi pageidauja. Pasaulinis matmuo yra ypač reikšmingas. Pone Tikau akcentavo, kad svarbu valstybėms bendradarbiauti, užtikrinant teisinį iškumą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, politinėse dialogose su visomis valstybėmis, JAV, Japonija, kitomis, e, nuotolinės kompiuterijos klausimas akcentuojamas, yra prioritetinis. Kalbant apie teisinės priemonės, kurių, kurios paskelbtame komunikate dar nėra išvardinta. Na, pažiūrėjau, nagrėdami standartus ir aiškindamėsi, mes bandome aiškintis, ar reikia papildomų teisinių priemonių ir bandome iš pradžių viską įvertinti ir toliau tą darbą tęsime 2013. -aisiais. Kaip žinote iš mūsų komunikato, po metų nuo jo pasirodymo paskelbsime e, būklės apžvalgos ataskaitą ir ten e, paaiškinsime, nurodysime, ar mūsų nuomonė reikia papildomų teisinių nuostatų. Tikiuosi apžvelgiau visus e, susijusius klausimus. Uh, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės būklė mums yra ypač aktuali, nes dėl to nukentės mūsų strategija. Darome prielaidą, kad e, duomenų apsauga ir paslaugos teikėjai, paslaugos teikėjų e, padėtis bus ypač svarbus aspektai. Taip pat bendradarbiaudami su, su valstybėmis narėmis tikimės, kad jos iš savo uh, biudžetų taip pat skirs lėšų nuotolinės kompiuterijos plėtoti Europoje ir taip pat tikimės paskelbti pristatyti detalesnį vaizdą e, tolimesnių būtinų veiksmų per atminčius kelis metus. Mes, laik, mes ypač vertiname tai, kad bandadarbiavimas su sektoriaus atstovais Europoje vyksta sėkmingai, mes tai laikome ypač svarbių uždavinių ir tikime sukurti sinergiją tarp įprastinių darbo grupių e, ir taip pat tikimės, kad vykdant eksperimentinius projektus bus sukurta sinergija. Pirmininkė, norėčiau priminti, jog tai nėra įprastinė procedūra, kalbu apie pasisakymui skirtą laiką. Mes, mums tikrai malonu čia šiandien posėdėje matyti svečių, mūsų vicepirmininko pono Rudės svečių. Noriu e, viso parlamento vardu pasveikinti jūs čia, Europos parlamente. Ir dabar žodį suteiksiu poniai Pilar del Castillo e, pristatyti išvadas. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti komisijos atstovui už pristatymą. Jis patikslino nemažai aspektų, kurie nebuvo tokie aiškus. Noriu padėkoti visiems kolegoms, ypač šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų. Kaip jau sakiau, Noriu, kad visi prisidėtų rengiant šį mano pranešimą, kad parlamentas prisidėtų prie šio nepaprasto reiškinio sklaidos skaitmeninėje plėtotėje, kalbu apie nuotolinę kompiuteriją. Nekartosiu to, ką jau pasakiau, kalbėdama anksčiau, bet esamų ir potencialių pranašumų spektras, kurį atveria, kurį suteikia kompiuterinė. Nuotolinė kompiuterija yra tikrai stulbinantis. Tikiuosi, kad mes visi ir toliau bendradarbiausime kaip ir kitais atvejais. Ačiū, ponė Dekastijo, baigėme šio ryto darbą. Noriu priminti kolegoms, kad mm, šiandien atsiprašau, gegužės 30 vyks klausimas šią temą ir pranešimą nagrinėsime e, Liepos 18-ąją e, taip ir rugsėjo 1-ąją. Tai yra pakeitimų teikimo data. Plenarinėme posėdėje balsuosime lapkričio mėnesį. Šiandien po pietų vyks viešas klausimas, kuriame kalbėsime apie moters bei informacijos ir ryšio technologijas. Iš dalies pratęsime šiandien ryto darbą. Ačiū visiems už dalyvavimą ir susitiksime šiandien po pietų. Ačiū.